Posėdis e, yra tęsiamas, vakarykščios dienos protokolai jums išdalinti, ar kas nors prieštarauja, ar turi kokiu pastabu, jei ne, protokolus tvirtiname. Aš e, iš darybos e, sulaukiau jos pozicijos, taip pat komisijos.